Posėdis atnaujinamas, kitas darbotvarkės klausimas, Barbaros Vailer pranešimas, kova su pavėluotais mokėjimais atliekamais pagal komercinius sandorius. Diskusijas pradės pranešėja ponia Vailer. Ji pristatys klausimą, prašom. Dank, Ačiū labai, ponia pirmininkė, mielas kolegės, mėly kolegos, ponia komisijos nariai. Gerbiama pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėlinių pranešėjų komandai, ITRE komitetui, Jūri komitetui, kurių dėka mums pavyko pasiekti puikų rezultatą. Jei mūsų bendradarbiavimas kartu su pirmininkaujančia Belgija ir komisija nebūtų geras, tai tokio gero rezultato nebūtų pasiek, pavykę pasiekti. Manau, kad e, mums pasisekė atrasti naujus kelius, e, siekiant sukurti naują verslo kultūrą ir pagerinti senąją direktyvą. Nustatėme naujasias gairias, e, numatėme mažų ir vidutinių įmonių veiklos naujus standartus. Na, o Kodėl buvo reikalinga šią direktyvą patobulinti? 2000 metais priimta direktyva buvo neprivaloma ir neefektyvi. Na, o pastaraisiais metais daugelėje valstybių narių mokėjimo e, moralė e, gan pablogėjo dar prieš krizę. Ypač mažos ir vidutinės įmonės e, norėjo, kad mokėjimo kultūra ES pagerėtų. Buvo imtas iniciatyvos visų pirma galvokime apie mažuosius. Na, o mes e, numatėme griežtas taisyklės, 30 dienų laikotarpį, per kurį reikia sumokėti, numatėme 8 procentų e, palūkanas, taip pat numatėme vieningą sumą 40 eurų išieškojimo mokestį mums taip pat pavyko pasiekti, kad mažos ir vidutinės įmonės savo teisės apgintų daug veiksmingiau nei anksčiau. Taip pat numatėme ir naują paskatų e, sistemą. Pavyzdžiui, mes e, numatėme tokius dalykus kaip e, gerų mokėtojų sąrašo sukūrimą, taip pat numatėme ir alternatyvius arbitražo mechanizmus. Taigi šis teisės aktas prisidės prie geresnės teisėkuros ir tuo mes visi labai didžiuojamės, nes tikriausia galite nutuokti, kad tikrai ne visi tokia idėjai pritarė. Aišku, būta ir nesutarimų. Pirmiausia, parlamente buvo, nepavyko susitarti, buvo, sulaukėme šimto pakeitimų ir mums tikrai reikėjo juos atrinkti. Ir komisija ne visada buvo patenkinta, kad direktyvos taikymo sritį praplėtėme ir verslas verslo standartui. Na, manau, kad Gaila, kad pati taryba ne visada stengiasi padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Net tais atvejais, kai kalba ėjo apie um, Austriją ir Vokietiją, tikriausia suprasite, kad ne visada galėjau atsižvelgti į visų nuomonės. Rytoj po balsavimo mes tikimės, kad taryba pritars šiam pasiūlymui ir tada valstybės narės galės perkelti e, šios direktyvos nuostatas į savo teisės aktus. Mes tikimės, kad tai netruks du metus, tikimės, kad jau kitų metų sausio mėnesį valstybės narės pradės perkelinti direktyvos nuostatas į savo nacionalinę teisę. Ačiū. Dėkuoju, ponia Bailer. Kitas kalbėtojas e, komisaras Tajani komisijos vardu. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Manau, kad šio vakaro diskusija priartina prie pabaigos svarbų darbą. Komisija, taryba ir parlamentas kartu nusprendė tiesiogiai sureaguoti į smulkių ir vidutinių įmonių susirūpinimą ir pritaikyti smulkaus versto aktą. Aš tikiuosi, kad rytoj šiuo klausimus bus patvirtinta direktyva ir tokiu būdu labai daug MVI e, galės lengviau atsikvėpti. Mes pastebėjome, kad pavėluotų mokėjimų apimtis išaugo vien pernai 8 procentais ir tai sudaro 300 milijardų eurų. Tai e, vidutinėms mažoms įmonėms kelia ypač daug problemų iškyla pavojus, kad jos bankrutuos tam tikrais atvejais, kadangi negali tokios įmonės išgyventi, nes didelės bendrovės labai dažnai e, ar net valstybės tarnautojai negali joms apmokėti laiku. Sąjunga siekia ieškoti išeities mūsų ekonomikai, užtikrinti didesnį augimą Ir mes dabar ketinama priimti teisės aktą, tai turėtų užtikrinti 180 milijardų eurų Europos ekonomikai ir paskatins naujoves e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Mes turime užtikrinti augimą, konkurencingumą savo įmonių. Šį vakarą svarstome pranešimą apie komisijos pasiūlytą direktyvą, kuri bus labai svarbus žingsnis į priekį mūsų ekonomikoje. Mes padėsime milijonams Europos bendrovių ir tikimės milijonams darbuotojų, kurie dirba mažose vidutinėse įmonėse, o jos sudaro Europos ekonomikos pagrindą. Norėčiau padėkoti ir Belgijai kaip pirmininkaujančiai valstybė Ji labai daug prisidėjo prie mūsų pastangų. Norėčiau padėkoti ir gerbėmiems parlamento nariams prisidėjusiems prie šio proceso. Pradėsiu nuo ponios Vailer, padėkosiu ir ponui Baltasarį, Deangelis ir e, kitus šešėlius pranešėjus, kurie leido mums pasiekti sėkmingo rezultato. Mokėjimo terminai yra numatyti valstybinėms institucijoms 30 dienų ir tai užtikrins papildomo likvidumo Europos ekonomikai. Taip pat valstybinės institucijos bus labiau motivuotos nevėluoti ir pagerinti savo valdymo metodus atliekant mokėjimus. jos turi savo biudžetuose pinigų, taigi kreditoriams turėtų turėti galimybę sumokėti laiku. Ir tai leis e, toms įmonėms valstybinėms sutaupyti. Taip pat bendrovės kitos turės apmokėti už paslaugas ir prekės per 60 dienų. Valstybės narės, jeigu norės, galės įgyvendinti griežtesnius reikalavimus kreditorių atžvilgių. Niekas joms nesutrukdys nustatyti trumpesnių terminų arba griežtesnių nuobaudų. Pirmininkė, gerbimiai parlamento nariai, ši naujoji direktyva e, rodo, kad ES yra pasiryžusi suteikti naują impulsą ekonomikos augimui. Europos Sąjungoje, kad mes padėtume Europai veikti ekonominę krizę. Komisija labai ryštingai jau veikė, ėmėsi nemažai žingsnių. Mes paskelbėme komunikatą dėl naujovių. Kitą savaitę paskelbsime komunikatą dėl e, pramonės politikos. Mes negalime kalbėti apie naujoves, apie pramonės politiką, jeigu neužtikrinsime priegos prie kreditinių lėšų tikiuosi, kad e, parlamentas, taryba ir komisija e, duos konkretų atsaką sprendžiant šią problemą ir pateisins lūkesčius. Ačiū. Grazie, signor komisar. Ačiū gerbiamas komisijos nariai, o dabar žodį suteiksiu gerbiamam De Angelis. Vienai minutiai jis yra e, pramonės mokslinio tyrimo ir energijos komiteto atstovas. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė aš turiu pasakyti, kad e, mūsų kolegos Valer dėka yra atliktas puikus darbas. E, tie priimti sprendimai sustabdys, e, sudarys sąlygas nutraukti mechanizmą, kuris sumažina mažų ir vidutinių įmonių veiklos galimybės. Parlamentas turi remti mažas ir vidutinės įmonės, kurios yra taip pažeidžiamos, kurios labiausiai kenčia nuo krizės vėjų. Galimybės gauti paskolas jums yra prastesnės tokiu būdu, todėl turime jums pagelbėti. Tai, kad bendrovės negali gauti apmokėjimų už jų paskolas, kartais netgi priverčia jas bankrutuoti e, reikia pastebėti, kad yra nustatytas labai aiškus terminas e, apmokėti e, sąskaitas per 60 dienų Ir e, jeigu tas pažeidimas mm, numatantis, kad palūkanos turi būti apmokė, jeigu bus pažeista sistema numatanti, kad turi būti mokamos 8 procentų palūkanos e, bus pažeista, tai e, bus keliamos teismo bylos. Kadangi bylos bus keliamos valstybėse narėse, tai valstybės narės turės užtikrinti, kad greitai būtų įgyventa ši direktyva, kuri rodo, kad ES veikia prasmingai ir naudingai. Sar. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Baltasarė. Vienai minutė jis kalbės Teisės reikalų komiteto vardu. Komisario Tajani, iliustrė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos naryta Jani, ponė Valer. Mėly kolegos, aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad galiu prisidėti prie šio darbo Teisės komiteto vardu. Mes patvirtiname sprendimą, e, kuris reiškia, kad bus įmamasi anticiklinių priemonių ir labai konkrečiai paremsime mažas bei vidutinės įmonės. Tuo pat metu yra nustatomi labai aiškus mokėjimų reikalavimai ir griežtesnės sankcijos. Vadinasi, laiku turės būti apmokėtos sąskaitos ir e, valstybinėse ir privačiose įmonėse. Visos suinteresuotos pusės turėtų mokėti laiku. E, jeigu taip būtų, Europos ekonomika e, įgautų papildomų grinųjų pinigų net 3 milijardus. Mes visi kartu dirbdami galime sukurti reikalingą konkurenciją kurioje būtų laikomas reikalingų taisyklių. Patvirtinant šią direktyvą, mes sukurtume e, geresnę valstybinio privačių įmonių veikimo sistemą. Vidaus rinkoje turi būti taikomos vienodos taisyklės, tokiu būdu mažos ir vidutinės įmonės galės dalyvauti lygiavertėje konkurencijoje. Mes džiaugiamės, kad parlamentas sugebėjo prisidėti prie šios sistemos pagernimo tokiu būdu. Tokiu būdu mes galime atsikratyti visų trūkumų ir galime geriau bendradarbiauti, padėdami kiekvienam piliečiui ir gamybos sistemai ES. Ačiū. Tada suteiksiu žodį e, skirtingų frakcijų atstovams paprašyčiau jūsų laikytis kalbėjimo terminų, nes darbo tvarkė šiandien labai intensyvi, turime baigti prieš vidurnaktį. Dabar suteiksiu žodį EPP frakcijai, dvi minutės e, parlamentariai Hanslik. Gerbiamas komisijos nariai, labai džiugu, kad šiandien galime apibendrinti tas diskusijas, kurios vyko tokį ilgą laikotarpį. E, tie, kas dalyvavo diskusijose, žino, kad susitarti nebuvo lengva. Aišku, visi laikėsi savo pozicijos, na, o aš tikiuosi, kad rytojos balsavimas jūs labai gerą žinę mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes jos turės galimybę greičiau išsieškoti um, nesumokėtas sumas iš uh, nemokančių klientų. Reikia nepamiršti, kad įmonės veikia bendroje ES vidaus rinkoje, tačiau šiams įmonėms dažnai taikomi skirtingi standartai. Įmonė turi turėti garantiją, kad ji um, už savo paslaugas gaus um, apmokėjimą laiku, nepriklausomai nuo to, kur jis įsteigusi - Vokietijoje ar Maltoje. Uh, Ponios ir ponai, kuo svarbi ši e, direktyva ir kokiamis priemonėmis e, bandoma keisti verslo kultūrą. Mano supratimu, tas keitimo įrankis, tie aštrus direktyvos dantys, tai yra 60 dienų maksimalus mokėjimo terminas. verslo žmonės dabar e, žinos, kad jie turės teisę į jų išieškojimo išlaidų kompensavimą. Taip pat yra numatyti svarbus mokėjimo terminai, kompensacijos, kurie dabar bus labai naudingi mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pavėluoti mokėjimai turės tapti išimtimi, o ne taisyklę. Todėl mano supratimu šią direktyvą siunčiame puikią žinę, kad mūsų visų laukia nauja tvarka. Noriu padėkoti už bendradarbiavimą ir uždėmesį. Dėkoju. Ačiū labai. Socialdemokratų frakcijos vardu, pone Vernjo, vieną min, pusantros minutės. Madame la Présidente. Mielos kolegės, mėly kolegos, pane komisijos nariai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti Barbarą Vailer už tikrai puikų darbą ir puikų kompromisą, kurį pavyko rasti derantį su taryba. Nepamirškime, kad komisijos pasiūlymas nebuvo tobulas. Noriu pastebėti keletą dalykų. Pirmiausia, Labai džiugu, kad vienodai traktuojamos e, privačios įmonės ir valstybės institucijos. Yra numatytos ir tos pačios e, sankcijos valstybės institucijoms bei viešosiams įstaigoms. Tokiu būdu valstybių narių finansinė situacija keisis, suvienodės e, konkurencinės sąlygos. 30 dešimties dienų e, mokėjimo terminas pratestas iki šešiasdešimties dienų ir e, tai yra taip pat gerai, nes valstybėse narėse e, mokėjimo sistemos yra skirtingos. Dažnai kreditoriai kenčia nuo nevienodų mokėjimo sąlygų ir ypač daug nukenčia mažos ir vidutinės įmonės. 8 procentų palūkanų norma leis įmonėms prašyti kompensacijos už išieškojimo išlaidas. Labai džiaugiuosi galėdama balsuoti dėl šio teksto. E, siunčiame puikią žinę mažoms ir vidutinėms įmonėms ir kuriame vidaus rinką, kuri taps efektyvesnė ir stipresnė. Ačiū labai. Liberalų frakcijos vardu, ponės Kreutzmann, pusantros minutės. Pone komisijos nary, Tajani, ponios ir ponai, rytoj Europos parlamentas priims direktyvą skirtą kovai prieš pavėluotus mokėjimus ir taip mes atversime naują puslapį. Numatytas 30 dienų mokėjimo terminas yra, nėra naujovė, tačiau numatytas maksimalus 60 dienų trukmės mokėjimo terminas. Tai labai svarbus dalykas. Taip pat numatėme, kad nebus leistina nutesti mokėjimo daugiau nei 60 dienų, nebent bus susitarta su kreditoriumi. Ir um, trečias svarbus dalykas - kreditoriai galės tikėtis, kad mažiausia 40 eurų išieškojimo išlaidų jiems bus kompensuojama ir bus mokamos 8 procentų palūkanos mažos ir vidutinės įmonės e, nepatirs tokios didelės bankroto grėsmės, taps e, efektyvesnės. Tai yra labai gerai. Kai kurios valstybės narės yra numačiusios trumpesnį mokėjimo terminą. Mes tikimės, kad tos valstybės narės tą trumpesnį mokėjimo terminą ir išlaikys, Tikimės, kad gera verslo kultūra nepablogės valstybėse narėse. Tie, kas e, dalyvauja versle, tikriausiai žinote, kad vėliausia po 60 dienų privalu apmokėti už paslaugas ar prekes. Ir šis reikalavimas yra labai geras, e, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, teigiamai veikiantis ir visą vidaus rinką. Dėkoju. Ačiū. Labai ačiū. Europos reformatorių konservatorių vardu ponas Harbor. Prašom. Pirmininkė, savo frakcijos vardu ir taip pat kaip e, vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas norėčiau padėkoti ypač poniai Vailer pranešėjai ir daugeliu kolegų iš komiteto, kurie yra čia šį vakar. Tai buvo puikus komandinio darbo pavyzdys Taip pat reikia padėkoti tarybai ir komisijai. Mes visi kalbame apie gerus teisės aktus ir šis iš tikrųjų yra klasikinis gero teisės akto pavyzdys. Mes iškart įsigilinome į problemos esmę, problemos, su kuria susiduria daug smulkių ir vidutinių įmonių. Jų veikimo sąlygos dažnai sudėtingos. Mes turime reikalauti, kad valstybės narės kaip galima greičiau gyvendintų E, šį dokumentą. Komisija labai teisingai išanalizavo problemas ir sėkmes, kurių pasiekėme taikydami ankstesnę direktyvą. Ir dabar norėčiau pasakyti, kad toji buvo pirma direktyva, e, kur komiteto koordinatoriai sutarė pakviesti komisiją ir pristatyti poveikio vertinimą, kuris buvo atliktas labai išsamei. Mes pamatėme, kad buvo nustatytos labai gerai e, sritis, kur reikia kai ką keisti. Turime užtikrinti, kad valdžios institucijos taip pat laikytųsi standartų, kurie taikomi privačiam sektoriui. Jos negali naudoti savo padėtimi smulkesnių tiekėjų atžvilgių. Tai yra esminis dalykas ir mes čia labai daug pasiekėme. Aš labai norėčiau padėkoti ir uh, E, pirmininkaujančiai valstybė, jų atstovus matau čia šį vakar. Mes girdėjome reikalavimus kai kurių valstybių narių bandyti išsisukti nuo 60 dienų reikalavimo. Bet mes Belgijai pasakėme, kad nebūtų jokios prasmės priimti šios direktyvos, jeigu tai būtų leista. Netektų jokios prasmės, jeigu bus e, leista valdžios institucijoms išsisukti. Ir manau, kad turime gerą, gero teisės akto pavyzdį. Dar porą pastebėjimų pabaigai. Pirmiausia, turime uh, siekti, kad ši direktyva būtų įdėkta deramai ir nuosekliai valstybėse narise. Antra, turime siekti, kad pasikeistų kultūra, kad turime pasakyti, kad jau nebepriimtina, kad didieji klientai eksploatuotų smulkų į verslą vėluodami atsiskaityti. Ir man atrodo, kad ši direktyva leis mums tai pasiekti. Ačiū. Dėkuoju. O dabar Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu ponas Rosės, pusantros minutės. Kolegos, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijos nariui Tajanį už jo žodžius, kuriems visiškai pritariu. Blogas elgesys kurį kartais demonstruoja mokėtojai ir jie dažnai būna valstybinės institucijos gali priversti bankrutuoti šiaip gerai veikiančias įmonės, o tai yra labai neigiamas dalykas turintis daug socialinių pasiekmių. Labai dažnai ir valstybinės institucijos nukenčia nuo to, nes reikia didinti kainas, taip pat ir išlaidas. Uh, Todėl neturime e, stebėtis, kad e, smulkios įmonės, ypač krizės laikotarpiu, tokių kaip dabar, priverstos bankrutuoti, nes neturi likvidžių lėšų. Vėlavimai turi būti sankcionuojami, reikia bausti už juos rimtai. Ir taip pat, aišku, reikia numatyti darybų laiko, darybų galimybę tarp dviejų E, verslo atstovų. Kartais e, jiems taikomi reikalavimai būna net griežtesni negu valstybinėms institucijoms. Turime galvoti apie tokias e, apie bendrovės dirbančias tokie srityse kaip energetika ar transportas. Labai svarbu, kad mūsų bendrovės, kurios šiandieną kenčia, gautų uh, ozono, kad galėtų lengviau kvepuoti. Dėkoju dabar ponas Segedi. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamiai parlamento nariai. Jeigu pažįsime į Vengrijos ekonomiką ir skolos problemą, tai turėtume pasidžiaugti šiuo teisės aktu, nes jis e, įves daugiau drausmės, daugiau taisyklių, taip pat pagerins mūsų verslo padėtį. Buvo pateikta pakeitimų, kurie, mano nuomonė, padarys pasiūlymą tikslesnį, aiškesnį. Ir tuo pačiu metu reikia pasakyti, kad kai kurie pakeitimai yra nelabai tinkami, jie kenkia pradiniam pasiūlymui. Kai kalbame apie valstybinės institucijas, tai numato joms galimybę nukreipti nuo 30 dienų taisyklės. Kalbama apie kitą taisyklę, taikytina joms jų mokėjimams tuomet pažiūrėkime į privatų verslą, į ir į viešai sektorių. Mūsų tikslas padėti atsigauti ekonomikai, padėti MVI ir iš savalaikiai mokėjimai būtų geriausia išeitis. Dabar neturime jokių reikalavimų, kurie siektų šio tikslo. Uh, O kaip dėl didelių tarptautinių bendrovių, jos e, labai įsitvirtinusios rinkose, jos turi daug privalumų ir dažnai jos priverčia nacionalinius partnerius e, susitaikyti su sutartimis, kurios numato mokėjimus iki 90 dienų. Deja, smulkesni partneriai e, kartais Mm, nes mm, atsisako sudaryti sutartis tokias, nes e, tai kelia per didelį pavojų joms. Mums reikia teisės akto, kuris aiškiai kalbėtų apie išlaidas, iš e, sumas, e, kurios būtų taikomas pavėluotiems mokėjimams. Ir mes turime iš tikrųjų numatyti deramas bausmes. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksime pasisakančiams iš galutinių linijų. Pirmiausia, pona Švab. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, tradiciška dėkoti kolegiams ir kolegams ir manau, kad šį kartą ta padėka tikrai yra labai nuoširdi ir tikra ir tinkama. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariui Tajani, kuris labai atvirai įtraukė į komisijos darbą ir parlamento pageidavimus. Taigi tas e, bendradarbiavimas su komisija buvo labai geras. Mes kalbėjome apie tą pažangę tinkamą teisėkurą ir manau, kad tokių pavyzdžių reikėtų ir daugiau. Tik e, šis bendradarbiavimas padėjo, kad e, mums pasisekė pasiekti gerą darbo rezultatą, bendradarbiaujant su Jūri ir ITRE komitetu. Noriu pasakyti, kaip EPP mm, narys, aš noriu išreikšti didžiausią padėką ir pagarbą pranešėjai Vailer kuri labai rimtai ir labai atsakingai atstovavo Europos parlamento interesams. Be jos indėlio, be šešėlinių pranešėjų indėlių nebūtume pasiekę tokio rezultato. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į 40 e, eurų sumą, kuri, kurią galima gauti kaip e, išieškojimo išlaidų kompensavimą. Manau, kad turėsime teikti daugiau informacijos, kad įmonė suprastų, kad gali naudotis naujosiamis taisyklėmis. Valstybės narės turės taip pat inicijuoti įvairias informacijos kampanijas, kad pabrėžtų, kodėl šios priemonės yra reikalingos. Ačiū, ponios ir ponai. Dėkuoju. Toliau ponas Keli, pusantros minutės. Thank you, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti gerbiamai komisijos nariu už puikų pasisakymą. Šis teisės aktas yra puikus ir ypač norėčiau pagirti savo kolegę Barbarą dėl to, kaip ji šį dokumentą realizavo. Tai yra puikus, puikaus darbo pavyzdys, rodantis, kad mes galime sukurti gerus teisės aktus. Uh, Tokiu būdu geriau cirkuliuos pinigai skirtingose ekonomikose, tai bus naudinga mažoms įmonėms ir bendruom, visuomenėms bendrai. Be to padėsime geriau susidoroti su rimčiausia šio laikotarpio problema - darbo vietų kūrimu. Šioje direktyvoje yra numatyti labai tvirti principai, kurie bus numatyti ir rinkose, ir valstybėse narėse. Vėluojantys mokėjimai daugiau nebus toleruojami. Taip bus, atsiras daugiau grinųjų pinigų, įmonės bus laiku apmokamos ir tokiu būdu bus galima sukurti daugiau darbo vietų verslas geriau klotosis. Aš pats iš savo patirties, iš savo valstybės bankroto bylų žinau, ypač statybos sektorėje, kad neretai būtent vėluojantys pinigai parklubdo bendrovės e, mano paties bendroviai e, tai iš tokia problema iškilo ir reikėjo atleisti labai daug darbo žmonių. Aš manau, kad e, čia yra sukūriama gera sankcijų sistema ir atlyginimo sistema. Uh, Nepamirškime ūkininkų. Ūkininkai taip pat kenčia dėl to, kad maisto produktų perdirbė ir e, prekybos centrai vėluoja jiems mokėti, tai trukdo jiems deramai virkti. Galiausiai aš manau, kad mes galėsime susidėrėti dėl geros subalansuotos pozicijos ir galiausiai mes šį dokumentą galėsime apginti. Ačiū. Grazie. Ačiū. Toliau žodis gerbiamam Kožušnikui. Pani předsedající, pane e, komisaře Tajani. Pane pirmininkė, gerbiamas komisijos nary Tajani. Aš e, manau, kad pirmiausia reikėtų padėkoti poniai pranešėjai Vailer už tikrai puikų darbą. Tiesa, pradžioje visą netrodė taip paprastai, tačiau dabar tikriausia visi esame patenkinti rezultatu. Uh, Komisijos pirminis pasiūlymas e, atrodė kiek nutolęs nuo realybės, na, o dabar pavyko šį pasiūlymą taip pakoreguoti, kad jis būtų visiems suprantamas. Manau, kad e, tai didelis žingsnis į priekį. Noriu dar vieną dalyką pabrėžti. Mums pavyko išlaikyti ir sutartinės laisvės, sutartinio lankstumo principą, priešingai nei tai buvo numatyta pirmykštėme komisijos pasiūlyme. Labai gerai ir tai, kad valstybės institucijoms taip pat yra taikomos vienodos sankcijos kaip ir įmonėms. Mums pavyko atsisakyti absurdiškų reikalavimų, E, kai pavyzdžiui buvo reikalaujama 5 procentų palūkanų normą mokėti, jei pradelsiama sumokėti ar atsiskaityti su įmonė vieną dieną. E, noriu dar kartą padėkoti pranešėjai už jos pastangas ir už kompromisų paiešką. Manau, kad jos energija buvo investuota prasmingai. Dvi minutį. La... Ačiū. Dvi minutės suteikiamos Koracijai Bild. Aš labai norėčiau pritarti visiems dėkojusiems ir sveikinusiems šiandien. Šiandien tai nėra formalumas. Gerbiamas komisijos nariai Tajanė, aš Jums padėkoti už asmeninį ryštingumą, o tarybai už lankstumą ir kolegoms, kurie sugebėjo pasiekti kompromisą per pirmąjį svarsmą. Tai yra labai svarbu ir mūsų verslininkams. Ypač dėkoju savo draugiai iš EPP Malgožatai. Aš kadangi e, buvau verslininkė prieš patekdama į parlamentą, žinau, kad e, vėluojantis mokėjimai yra viena iš pagrindinių kliučių. Kartais tai e, sukelia bankrotą, o geriausių atveju tai sukuria netikrumą ir padaro didelę žalą verslui. Didelis pasiekimas yra tai, kad mes 60 dienų terminą nustatome ir administracijai, ir valstybės uh, E, bendrovėms. Tokiu būdu sumažės biurokratija. Aš labai džiaugiuosi, kad mes sugebėjome įvesti e, verslo verslui sistemą. Dabar mažos įmonės turi aiškę sistemą ir žino, kad jos irgi gali reikalauti vėluojančių mokėjimų iš bendrovių. Džiaugiuosi, kad yra pasiekta gera pusiausvėra tarp uh, sutarčių laisvės užtikrinimo. Tai yra labai svarbu. Bet tuo pačiu metu yra suteiktos reikalingos priemonės mažoms įmonėms, kad jos netaptų stambesnių įmonių įkaitėmis arba valstybių administracijų įkaitėmis. Vietoj to, kad jos švaistytų laiką ieškodamos skolų, dabar jos savo resursus galės panaudoti tam, kad būtų naudojamasi mokėjimo, palūkanų ir kompensavimo teisė. Aš manau, kad turėtume kalbėti ir apie mokesčio atidėjimo priemonės, o ne e, vėluojančių mok mokėjimų priemonės. Kaip ponas Harboras sakė, reikia sukurti tam tikrą mokėjimų laikų kultūrą. Tai būtų naudinga vidaus rinkai ir atneštų naudos visoms suinteresuotoms pusėms. Turime pasirūpinti, kad Europos parlamentas imtųsi konkrečių priemonių, kad iš tiesų pakeistų situaciją, sukurtų naujų darbo vietų ir palengvintų MVI veiklą. Pone pirmininkė, iš tiesų labai svarbus uh, E, reikalas tarybai ir valstybėms narėms yra apsimti joms tenkančią atsakomybę, užtikrinant, kad tos taisyklės būtų deramai gyvendintos. Ačiū. Grazie, la parola. Ačiū. Dabar žodis e, poniai Rapti, minutė 30. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξεκινάω με ευχαριστή. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, savo ruoštų norėčiau pasveikinti Barbara Bailer, Manau, kad suteikia daug pagalbos MVI visai Europoje. Mm, kalbu apie visą Europą. Tai ypač svarbu Europos ekonomikai. Labai gerai, kad mes padedame mažoms ir vidutinėms įmonėms pavėluoti mokėjimai, kaip visi žinome, daugeliu atveju e, veda įmonės link bankroto, tai reiškia darbo vietų praradimą. mes veikėme vadovaudamėsi atvirumo dvasia, norime apsaugoti darbo vietas ir pasiekėme sutarimą, kuris yra gana griežtas, bet būtinas ir teisingas. Asmeniškai aš kaip graikė ypač domiuosi šiuo klausimu, man jis kelia didelį susirūpinimą. E, Graikija sutiko su mokėjimo terminais, kurie yra gana griežti ir tai rodo, kad mes norime atgaivinti savo šalies ekonomiką. 30 dienų riba rodo, kad administracinės procedūros turi pasikeisti ir mes turime sugebėti užtikrinti, kad mokėjimai bus atlikti. 60 dienų išimtis tokiuose srityse kaip sveikatos apsauga rodo, kad mes norime padėti šalims ar sritims ar bendrovėms, e, kur sunkiau yra atlikti mokėjimus. Aš tikiuosi, kad mums pavyks viską pasiekti, ko norime, padėsime verslininkams, darbuotojams Graikijoje ir visoje Europoje. Mes turime suteikti mažoms ir vidutinėms įmonėms galimybę uh, dirbti, turėti daugiau paskatų, kad užtikrintume tvarų Europos ekonomikos vystimasi. Dabar ponas Vojčiakovskis, vieną minutę prašom. Problem terminových platností v transakcijach. Vėl pavėluotų mokėjimo problema liečia ir žemdirbis, ir tai yra tikrai didelė problema. Mes kalbame apie tokias problemas, su kuriamis susidarė žemdirbiai, kai neatsiskaitama už produkciją. Daugelis žemės ūkio bendrovių nesulaukia atsiskaitimo ir dėl to jų veikla stringa. Europos teisingumo teismas viename savo šaškinime teigia, kad e, mokėjimo terminas neturėtų būti didesnis nei 30 dienų. Labai svarbu numatyti vienodas e, sąlygas visoje Europos Sąjungoje, kad žemdirbiai, žemdirbiai būtų apsaugojami nuo blogos mokėjimo kultūros. Ačiū. Nematau salėje pono Živan. Tuomet suteiksiu žodį kitam kalbėtojui, ponui Pirilo. Pusantrai minutiai. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė Tajanė, ponė Vailer. Direktyva skirta kovoti su pavėluotais mokėjimais komercinėse operacijose yra galingas teisės aktas, kurį mes ketiname patvirtinti. Tai yra atsakas į teisingus e, mažų ir vidutinių įmonių nusiskundimus. Jos jau daug metų kenčia nuo pavėluotų mokėjimų. Tai labai rimta problema, problema kuri neleidžia bendruojams e, normaliai veikti, o kartais įmonės priverstos bankrutuoti. Jeigu ne ši problema, jos galėtų normaliai veikti pasiektas sutarimas tarp parlamento ir tarybos ir jis reiškia, kad dabar galima tikėtis, jog bus nustatyti mokėjimų terminai. Šių terminų turės laikytis tiek privatus sektorius, tiek valstybinio sektoriaus įmonės. E, direktyva pagerins e, grinųjų pinigų e, srautus bendrovėse ir ekonomikoje. Ir mes sukursime teisinę sistemą, kurioje bus gerbiamos bendrovių teisės. Todėl pavėluotų mokėjimų mm, problemos turėtų būti išspręstos, kalbu apie perkamąją galę. Tai e, bus geras signalas, kurį ES siunčia krizės laikotarpiu ir valstybės narės inkorporuos nuostatas direktyvos į savo teisės aktus. Dėkuoju, sako pirmininkė, ponas Vlasak, vienai minutai prašom. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponios ir ponai. Šis direktyvos projektas yra daug geresnis nei pirminis e, direktyvos variantas. E, Deja, nepavyko visiems subjektams numatyti vienodą, um, vienodas sąlygas. Numatytas maksimalus 60 dienų trukmės mokėjimo terminas, tačiau um, išimties atvejais šį terminą galima prailginti. Uh, E, taip pat numatytos vienodos sankcijos e, valstybės institucijoms ir komunalinės paslaugos teikiančioms įmonėms. E, šioms įmonėms numatytas 30 dienų maksimalus mokėjimo terminas. Manau, kad vienodos sąlygos turėtų būti numatytos visoms įmonėms. Mm, turėtume pasiekti, kad įmonės teikiančios paslaugas savivaldybių įmonės taptų nepriklausomomis ne tik Čekijoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad kai kuriais atžvilgiais direktyvos nuostatos diskriminuoja mažas savivaldybės ir mažų savivaldybių įmonės. Ačiū toliau parlamentarė Komi. Ačiū ponė pirmininkė. Aš asmeniškai pritariu, kad reikia stiprinti e, uh, 2035 direktyvą ir užtikrinti, kad visi e, reikalingi uh, įrankiai sustiprinantis mokėjimų vėlavimą būtų patvirtinti. Kitaip mes sukursime rimtų ekonominių ir politinių padarinių vidaus rinkai ir e, valstybių narių rinkai. Ekonominė padėtis dar labiau blogės, ir tai dar labiau susilpnins konkurencinius gebėjimus ir mažins įplaukas. Aš norėčiau, kad visi suprastų, kad tai turės įtakos mažų įmonių išgyvenimui. ES turi stengti sukurti daugiau galimybių naujoms darbo vietoms. Atrodo, kad ES komisija eina tą kryptimi. Ta patį sakė ir Mario Monti savo pareiškime. Jis sakė, kad būtų naudinga sukurti palankesnę klima, e, atmosferą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tam reikia, kad būtų laiku mokama, taip pat ir iš valstybinių įmonių. Ir tas 8 procentų palūkanų nu, E, reikalavimo nustatymas duos labai aiškių rezultatų. Aš galiu pasakyti, kad kai kurie regionai mano valstybėse ir kitose valstybėse narėse vargiai galės laikytis tos taisyklės. Aš tikiuosi, kad tas naujas dokumentas sukurs galimybės pakeisti padėtį ir mes prieš įgyvendami šią direktyvą galėsime labai detaliai išnagrinėti esamą padėtį ir užtikrinti, kad vietos ir regionų administracija taip pat deramai įgyvendintų tos dokumentus. Parola. Ačiū. Dabar žodis e, gerbiamam Bastos. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, pasveikinti e, mūsų pranešėją, atlikus tokį darbą ir padėkoti visiems, kas dirbo su ją rengiančiai dokumentą, nes buvo galima pasiekti dabar sutarimą per pirmąjį svarstymą. E, atnaujinama dešimties metų senumo direktyva. Ir tokiu būdu panaikinsime Europoje įsišaknyjusią e, problemą, tai yra pavėluotus mokėjimus. E, kai kurios valstybės narės tuo yra itin suinteresuotos, ypač kai su pavėluotais mokėjimais yra susijusios valstybinės įmonės. E, visai Europai yra daroma labai didelė žala, jau nekalbant apie mažas ir vidutinės įmonės ir bendrai vidaus rinką. Mes negalime taksyti su tokia padėtimi, ypač dabar, ekonomikos ir finansų krizės metu. Naujasis teisės aktas e, sukurs daugiau nuoseklumo ir reikšmės Europos atgaivinimo planui ir e, mažų įmonių įstatymų įgyvendinimui. Ši direktyva be abejo pagerins mažų ir vidutinių įmonių likvidumą, Jos dabar galės vadovautis veiksmingų teisės aktų, ginančių jų teisės nuo žmonių, kurie e, jomis piknaudžiauja. Valstybių administracija e, galės naudotis tam tikrą išlygą kol kas, tačiau jos e, valstybinės įmonės taip pat turės daryti viską, ką gali, kad būtų sumokėta už prekes ir paslaugas lauk, laiku. Šiuo metu e, verslo verslui mokėjimų skaičiai e, yra nepatrauklus ir mes tikimės, kad šis dokumentas bus perktas į nacionalinį teisės aktą kuo greičiau. Ačiū, ponė Saja, dvi minutės. Komisari, pienet yritykset kärsivat. Pirmininkė komisarė, mūsų bendrovės iš tikrųjų kenčia nuo pavėluotų mokėjimų, ypač dabar, kai išgyvename ekonominės problemas ši direktyva gali labai padėti smulkioms įmonėms, kurios gali dėl krizės bankrutuoti. Turime susitarimą dėl pavėluotų mokėjimų. Jame daromas skirtumas tarp valstybinių institucijų ir privačių bendrovių. Numatomas bendras 30 dienų laikotarpis. Manau, labai gerai yra tai, kad verslas, privatus verslas gali numatyti 60 dienų laikotarpį, jeigu abi sustarimo šalis sutinka su tuo. Toks termino pratesimas gali būti labai svarbus. Mes žinome, kad ES viešame sektoriuje pavėluoti mokėjimai tapo problema. E, ypač Graikijoje, kur mokėjimo terminai pratesiami iki 120 dienų bet kai kur padėtis pagerėjo, pavyzdžiui, Ispanijoje. E, nors mokėjimai vėluoja, jie užtrunka kartais virš šimto dienų taip pat. Tačiau verslas turi užsitikrinti grinųjų pinigų srautus. Bendrovės turi teisę gauti joms, jam priklausančius pinigus nesie, ir neturėtų dėl to kreiptis į kažkokius tarpininkus ar dar padidinti savo išlaidų dėl to. Numatyta bausmė minimali 40 eurų, tačiau smulkioms sąskaitoms faktūroms tai gali būti jau pernelik didelė problema. Reikia pasižiūrėti į išieškomas išlaidas ir galvoti apie realias išieškomas išlaidas, bet bendrai šis dokumentas turi būti labai geras MVI Europoje. Dėkoju, atėjo dabar laikas spontaniškoms diskusijoms. Aštuoni kolegos norėtų pasisakyti. Jeigu visi kalbės neilgiau kaip vieną minutę, tai galėsiu suteikti žodį visiems. Pradėkime nuo ponios Pasesku. Ačiū labai. Pone pirmininkė, nestabilioje ekonomikoje pavėluoti mokėjimai labai neigiamai veikia mažas ir vidutinės įmonės. Šios direktyvos e, nauja redakcija teigiamai veiks tiekėjus ir įmonės. Ši įmonė turėtų įmonėms suteikti galimybę greičiau gauti pajamas. Aš manau, kad labai svarbu, jog visi dalyviai, rinkos dalyviai turės laikytis tų pačių e, taisyklių. Rumunijoje yra daugiau nei, atsiprašau, Rumunijoje per pastarosius metus daugiau nei 30 tūkstančių įmonių tiesiog bankrutavo ir bankroto priežastis buvo pavėluoti mokėjimai. Na ir pagaliau norėčiau paremti e, šį direktyvos projektą, nes jis numato naują verslo kultūros modelį. To. Ačiū labai, ponia Rojtova, vieną minutę. Kaip buvo, že zítra odhlasujeme tuto upravenou smernici. A... Ačiū labai. Aš Abejoju, ar ši direktyva numatys naujas gairias, abejoju ir numatytomis sankcijomis. Aišku, mažos ir vidinės įmonės dabar greičiau gaus priklausančius pinigus, nereikės laukti daugiau nei 30 dienų. Mane džiugina tai, kad išieškojimo um, kompensuotina suma numatyta 40 eurų. Uh, Manau, kad e, ta minimali suma yra galbūt per maža ir ją neatsižvelgiama į konkrečią įmonių situaciją. Labai džiugu, kad taryba ir mano komitetas reikalavo nenumatyti dvigubo režimo privačiam ir valstybiniam viešajam sektoriui. Pavyzdžiui, ligoninės dabar taip pat turės sumokėti laiku pinigus privatiems kreditoriams. La parola. Ačiū labai. Dabar ponas Tabaš, vieną minutę. E, kedves kollégák, üdvözlöm, Vejla. Labai ačiū, kolegos. Aš turiu pasakyti, kad sveikinu ponios uh, va, Vailer pateiktą pranešimą. Ji pasistengė užtikrinti, kad ES nebeliktų teisinių spragų, kad būtų sukurta bendra visos Europos mokėjimų sistema. Bet žinoma, nereikia e, apgaudinėti patiems savęs. Šis žingsnis yra svarbus, tačiau jo nepakanka. Mes turime bendrovių, kurios turi daugiau galimybių negu kitos. Žinoma, didelės įmonės gali padaryti didelį spaudimą, to reikia nepamiršti. Taigi dar kartą, šis žingsnis labai svarbus ir būtinas, tačiau jo nepakanka. Reikia ir toliau ateityje neužmerkti akių, stebėti situaciją Ir ypač aš kalbu apie mažas ir vidutinės įmonės, bei ūkininkus taip pat. Mes žinome, kad tokio pobūdžio bendrovės susiduria su ypač nepalankiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, maisto gamybos grandinėje. Jos kenčia nuo didelių korporacijų, nuo didelių prekybos grandinių. E, žinoma, ponia Valer stengiasi jų interesus apginti, tai yra pažlanku, tačiau ateityje mes turime sukurti gerą situacijos stebėsenos mechanizmą. Ačiū. Grazie, la... Ačiū. Toliau žodis suteikiamas ponui Alvesui. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelėje valstybių narių susidarė labai skirtingos mokėjimų sąlygų sistemos. Ypač, kai kalbame apie didelių įmonių mokėjimus mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, šiame sektorėje veikiantys žmonės žino, kad šis aspektas dar labiau uh, užaštrėjo dėl ekonominės krizės. Uh, Dėl to pablogėjo bendrovių likvidumas ir išaugo bankroto pavojus. Akivaizdu, kad direktyva, kuri reglamentuos šią sritį ir ribos jos daromą žalą, yra labai naudinga. Čia mes e, e, žengėme svarbų žingsnį prieki, pagalvodami apie mokėjimus tarp bendrovių ir e, valstybės įmonių, taip pat ir privačių bendrovių mokėjimus vienos, vienos kitai. Yra numatyta aiški terminų sistema, aiški sankcijų sistema, be to yra sukurta subalansuota struktūra ir niekada nebus galima piknaudžiauti dominuojančią poziciją. Ačiū toliau, ponė Paška. Ponas Paška. Labai ačiū. Teisinė aplinka mūsų valstybėse yra E, labai skirtinga. Todėl ir mokėjimų sistemos skirtingose valstybėse narise varijuoja. Tačiau turime ir bendrų problemų. Vėluojantis mokėjimai yra labai rimta problema, ypač MVI. Mano valstybėje yra dviejų rūšių investuotojų, kurie vėluoja mokėti. Pirmiausia, tai yra valstybės bendrovės, įmonės skirtingose ligmenyse. Ir antras dalykas užsienio rangovai, ypač statybų srityje. Labai dažnai mažos ir vidutinės įmonės dėl to patenka į itin sudėtingas sąlygas, nes jos neturi rezervo atlyginimams arba e, administravimui ir, e, iš, ir, ir e, jų darbuotojų atlyginimai priklauso nuo stambių investuotojų. Tikimės, kad ši naujoji direktyva pagerins padėtį ir pavėluoti mokėjimai taps praeities reiškiniu. Ačiū. Grazie. La parola. Dėkoju. Ponas Kolino. Pone pirmininkė, komisarė Tajani kolegos. Italijos ir Europos MVI labai kenčia nuo ekonomikos krizės. Būtent joms ypatingai sunku uh, būna išbristi iš didelių skolų, kai jos neturi garantijų. Joms reikia užtikrinti likvidumą ir galimybės pasinaudoti kapitalu, nes jos pirmosios nukenčia nuo rinkos problemų. Jos um, netaip lengvai gali patekti į diversifikuotus sektorius. Dėl to labai sveikinu šią direktyvą. Uh, Valstybės administracija turi siekti padėti piliečiams ir patenkinti jų interesus ir ekonomikos srityje. Dėl to administracinės procedūros turi būti įgyvendinamos taip, kad gerbtų ir padėtų tuos, e, kurie e, atsakingi už darbo vietų suteikimą daugybei žmonių. reikia galvoti apie privačias viešas partnerystės. Kol kas e, stambiai berniukai galėjo leisti savo atidėlioti mokėjimus, bet tai turėtų nebesitęsti. Dėkoju visiems, kurie e, parengė m, mm, šią direktyvą. Pirmininkė, dėkoju. Dabar ponė Benova. Dėkui, pirmininkė. Komisarė. Visi, kurie yra susidūrę su verslo sritimi, supranta, kiek problemų gali sukelti pavėluoti mokėjimai. Aš labai vertinu pranešėjos požiūrį, jai visiškai pritariu. Taip pat remiu pakeitimus. Kita vertus, mes galėtume pagalvoti apie daugiau priemonių, kurie uh, suteiktų pozityvę motivaciją verslui. Uh, ir paskatintų e, jį vengti pavėluotų mokėjimų. Mes galėtume e, paremti daugiau iš ankstinio apmokėjimo elgsenos e, kodeksus arba paskatinti tuos, kurie atsiskaito laiku. Turėtume sukurti iš ankstinių mokėjimų kultūrą. Dėkui. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas pagal e, šią procedūrą yra ponas Jar. Pone pirmininkė, e, ši nauja redaguota direktyva tikrai pagerins mažų vidutinių įmonių veiklą, nes būtent e, MVI labai svarbu laiku gauti pajamas už paslaugas ir prekes. Labai svarbu ir vienodų sankcijų numatymas valstybės institucijoms. Tokiu būdu ES gerina verslo aplinką ir padeda mažoms ir vidutinėms įmonėms. Svarbu kovoti su juodomis avimis, o tos juodosios avys yra tokios įmonės, kurios prekių ar paslaugų užsakymo metu jau žino, kad negalės už jas atsiskaityti. Adesso di nuovo la parola al eh, commissario Tajani. Prego. Grazie Presidente. Io credo che il dibattito mostrato sia pur con diverse sfumature. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši diskusija parodė, kad visi Europos parlamento gerbimieji nariai yra pasiryžę paremti šią naują direktyvą, kuri leis e, realiai sureaguoti į mažų ir vidutinių įmonių problemas, į milijonų mūsų piliečių problemas, kurie nori būti apsaugoti, nori būti tikri dėl savo darbo vietų ir nori, kad tai padarytų ES institucijos. E, Europos parlamentas labai daug metų buvo man darbo vieta, aš buvau parlamento narys ir galėčiau pasveikinti pranešėją pats ir padėkoti parlamentui, kad taip sparčiai ir veiksmingai jis bendradarbiavo su mano kabinetu ir Belgija pirmininkaujančiai tarybai. Tačiau Kaip kai kurie gerbiami parlamentarai pasakė, negalima užmigti ant laurų. Reikia pasirūpinti, kad šis dokumentas būtų greitai pritaikytas, e, priimtas valstybėse narėse. Maksimalus terminas yra dviejai metai. Mes tikimės, kad valstybės narės tai padarys dar greičiau. O komisija ir todžiau atidžiai stebės, kaip direktyva yra perkeliama į valstybių narių teisės sistemą. Nuoširdžiai dar kartą dėkoju visiems už bendradarbiavimą su komisija ir už puikų rezultatą, kurį kartu pasiekėme taip greitai. Labai ačiū komisijos narytą Janį, o dabar suteiksiu žodį pranešėjai poniai Vailer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mielos kolegės, mėly kolegos, baigdama noriu pasakyti, kad visi tikriausia pastebėsime, kad prabilus šią temą savo rinkiminėse apygardose sulauksime tikrai didelės paramos, kas yra labai neįprasta mūsų praktikoje. Nes e, ši direktyva mūsų šalyse buvo kritikuojama. Visi mano, kad reikia sumokėti svarbu. Ir tokią nuomonę turi e, skirtingiausių partijų, skirtingiausių verslo sričių atstovai. Noriu padėkoti kolegiams ir kolegoms išreiškusiems paramą e, mūsų bendram rezultatui. Na ir noriu atkreipti dėmesį į tris aspektus. Kaip buvo anksčiau pasakyta, rytoj nubrėšime naujas gairias, tačiau kartu turėsime ir patikrinti, ar tos lengvatos mažoms vidutinėms įmonėms, žemės ūkio bendrovėms, kitoms bendrovėms tikrai pagerins gyvenimą, ar tikrai su jomis bus atsiskaitoma laiku. Turėsime uh, patikrinti, ar kiek apribota sutarčių teisė, ta naujovė, kurią dabar įvedame, tikrai veiks. Turėsime patikrinti, ar 8 procentų numatyta palūkanų norma e, tikrai bus pakankama. Parlamentas norėjo 9 procentų. Taigi turėsime patikrinti, ar valstybės narės tinkamai perkelia direktyvos nuostatas į savo teisės aktus. Aš jau dabar matau horizontę sėkmės apraiškų. Panašu, kad Ispanija jau dabar um, rengia naują įstatymo paketą. Manau, kad panaši situacija tuoj susiklostys ir kitose valstybėse narėse. Reikės ir poveikio vertinimo šiai direktyvai įsigaliojus, kad valstybės narės žinotų, jog um, parlament to kadencijai pasibaigus e, jos gali būti užtikrintos, kad e, ta nauja verslo kultūra ir toliau gyvuos. Noriu padėkoti pirmininkaujančios valstybės atstovams, nors ir negausiai susirinkusiems. Noriu padėkoti už konstruktyves diskusijas. Labai maža valstybė jūs esate, tačiau uh, naudodamiesi labai protingais ir veiksmingais metodais e, pasiekėte ES daug ko. Ačiū labai. Ačiū labai. Diskusijas baigiame. Rytoj balsavimas dėl, šios, dėl šio pranešimo vyks 12 val.